Girdėjau tai, ką jūs sakėte savo įžangoje, tačiau, ponas pirmininkė, tie principai turėtų būti taikomi ne tik kitur, bet ir Europos Sąjungoje. Dėkoju ponui Batenui, dėkoju politinių frakcijų atstovams už pastabas ir pasisakymus, dėkoju komisijos nariui Fiulė už jo pastabas Europos komisijos vardu. Dabar Diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto baigiame. Kitas punktas - rekomendacija antrajam svarstymui. Ponios Štyler pranešimas darnios statybos produktų rinkų e, e, prekybos sąlygos. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai ponė Katrin Štyler. You, and, uh, you, start... Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. E, gerai, kad metai prasideda būtent e, e diskusija dėl šio svarbus pranešimo apie statybos produktus e, baigiantis Belgijos pirmininkavimui. Dėkoju visiems kolegoms už labai e, didžiulį darbą, kad šis pasiūlymas taptų tikrovę. Dėkoju IMKO e, sekretoriatui ir ypatingai ponui Ventesen ir ponui Haikui iš e, Belgijos kaip pirmininkaujančios šalies, kurie daug prisidėjo prie šio darbo sėkmės. Robertas Frostas yra pasakęs, kad geros sienos e, reiškia geri kaimynai. Mario Monti savo pranešime yra pasakęs, kalbėdamas apie bendrąją rinką, kad rinka dar yra tik tai kuriama ir reikia panaikinti visus techninius barjerus, kurie trukdo tinkamai tos rinkos statybai. Taigi mes čia siekiame, kad bendra rinka veiktų sėkmingiau, kad produktai patenkantys į rinką būtų kuo aukščiausių standartų, o statybos pramonė rastų gerą rinką prekybai statybos produktais. 2008 e, metų finansų krizė prisidėjo prie e, suprastėjusių prekybos sąlygų, e, ekonomika sunkiai atsigauna ir e, čia neturime užmiršti, kad 12 milijonų ES piliečių tiesiogiai dirba statybos pramonėje, o 26 milijonai netiesiogiai priklauso nuo tos pramonės. Kitaip sakant, 38 milijonai gyventojų nuo šio sektoriaus priklauso. Taigi šis sektorius yra labai svarbus užimtumui. Tai taip pat vienas iš e, pavojingiausių e, sektorių ar pramonės šakų. Vokietijoje iš 5000 darbininkų dirbančių statybos pramonėje vienas e, žūsta dėl nelaimingo atsitikimo pagal statistiką. Ir labai svarbu, kad mūsų pranešime tai yra atspindima. Ir aš manau, kad e, abi pusės, rengdamas e, šį tekstą, surado sutarimą taip pat ir kalbant apie pavojingas medžiagas. E, mezoliomija, asbestozė, yra lygos, kurių pagrindinė priežastis yra asbesto dulkių įkvėpimas. Ir čia mes aiškiai matome sąsajas su mūsų parengtų pranešimu. Labai svarbu, kad mes šį darbą atlikome metais, kurie buvo paskelbti Europos plaučių metais. Keletą žodžių apie vidutinės ir smulkės įmonės. Parlamente mes būtent į jas daugiausia dėmesio kreipiame. Ir todėl mes e, kūrėme e, ypatingas sąlygas mažoms įmonėms, kurios nori pateikti savo prekes į rinką. Atskrai kalbant apie skaidrumą ir kas dirba e, techninėse grupėse. Mes e, čia žengėme toliau, negu kad buvo numatyta iš pradžių. E, techninio įvertinimo frakcijos gal, e, grupės ir institucijos gali prisidėti prie techninių barjerų pašalinimo. Tai labai svarbu šiomis sunkiamis ekonominėmis sąlygomis. ES visada turime siekti geresnio reglamentavimo. Mes stengiamės e, pakeisti tas teksto vietas, kurios daugiau yra nebeaktualios. E, statybų sektoriui ypač svarbu, kad taisyklės būtų labai aiškios ir tie pakeitimai būtent to ir siekia. Mastai dideli, iššūkiai taip pat didžiuliai. Tačiau mes galvojame, kad mūsų priimtas dokumentas padės valstybėms norėjams toliau plėtoti savo statybų sektorių. Ačiū. Europos komisijos vicepirmininkas Antonijo Tajani. Ačiū pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, pirmininkė, už tai, kad esate čia ir pirmininkaujate diskusijoms, kurios yra labai svarbios Europos pramoniai ir vidaus rinkai. Taip pat noriu padėkoti ir poniai Stiller, kuri, kaip pranešėja, tikrai daug darbo įdėjo rengdama šį pranešimą. Ar ačiū jai už jos darbą, siekiant susitarimo per antrąjį svarstymą. Taip pat noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams vidaus rinkos komiteto pirmininkui ponui Habar. Šių parlamento narių pastangos turėjo lemiamos reikšmės mums darant pažangąją, pažangą sprendžiant šį labai techninį klausimą. Komisija džiaugiasi susitarimu per antrąjį svarstymą tarp parlamento ir tarybos. Šis klausimas labai svarbus statybos produktų direktyvos patvirtinimas yra milžiniškas žingsnis pirmin visoje, visame Europos statybų sektorija. Šis sektorius sudaro 3 procentus mm, BVP, o kalbant apie užimtumą su šiuo sektoriu susijusiose srityse, turiu pasakyti, kad iš viso to sektoriaus indėlis yra maždaug 6,5 procento BVP. O, taigi apie šios dalykus mums priminė ponia Styler. Statybos produktų direktyvos patvirtinimas taip pat yra svarbus žingsnis e, supaprastinimo ir geresnio reglamentavimo link ta direktyva prisidedama prie statybos produktų vidaus rinkos kūrimo, bet to jis suteikia galimybę taikyti ir e, smulkių įmonių akto nuostatas. Mes dabar žengėme pirmin ir leng, palengviname sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms užpildant įvairias formas, kurios yra susijusios su teisės aktų supaprastinimu. Ypač daug supaprastintų nuostatų yra priimta dėl pavojingų medžiagų. Komisija ketina parengti ataskaitą šiuo konkrečiu klausimu. Pateiksime informacijos apie tai ir parlamentui ir jeigu reiks, pateiksime atitinkamų teisėkuros pasiūlymų. Dar vienas dalykas - sąlygos taikomos mikro įmonėms. Šiam dalykui visada buvo teikiama labai daug reikšmės ir e, tai bus, tos nuostatos bus smulkaus verslo akto dalis. Žinoma, numatysime tokias procedūras, kurios bus labai naudingos ir mikro įmonėms. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra biurokratijos mažinimas Tai bus svarbu ne tik ženklinant produktus, bet ir atliekant Europos techninius vertinimus. Komisija yra pateikusi pareiškimą dėl tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą. Mes turime siekti, kad mūsų patvirtinta pozicija geriausiai atitiktų realius poreikius, kad mes neįpareigotume įmonių, ypač labai mažų įmonių, įveikti per daug biurokratijos kliūčių ir kad neužkrautume įmonėms nereikalingo papildomo darbo. Ir mes apie tai aiškiai kalbame savo išvadose, savo nuomonę esame pareiškę ir parlamentui. Ir žinoma, po to, kai bus praėję penkeri metai nuo direktyvos įsigaliojimo, mes atliksime jos peržiūrą. Komisija, žinoma, nori glaudžiai bendradarbiauti su parlamentu ir taryba įgyvendinant nuostatas. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir savo tarnyboms už atliktą darbą Tarnybos kaip visada puikiai padirbėjo rengdamos kelrodį planą dėl direktyvos įgyvendinimo. Mes jį pateiksime kaip galima greičiau. Pirmininkė, čia taip pat svarbus ir komitologijos klausimas. Parlamentas yra labai svarbus partneris komisijai ir galiu pažadėti tęsti glautų bendradarbiavimą su parlamentu tolesniais visų šių nuostatų tvirtinimo etapais. Aš manau, kad darbas šiame parlamente tikrai nenuės per niek. Mes taip pat ketiname pateikti ir pareiškimą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos nuo institucijų susitarimo dėl prieštaravimų, kurie yra pareiškiami dėl deleguotų aktų. Bendrame susitarime yra pasakyta, kad prieštaravimai turi būti pateikti per dviejų mėnesių laikotarpį, kurį galima pratesti dar dviem mėnesiam. Komisija mano, kad tikrai yra kad nėra aplinkybių, dėl kurių mes apskritai turėtume kalbėti apie leidžiančias nukrypti nuostatas. Mūsų nuomonė leidžiančios nukrypti nuostatos dėl statybos produktų neturėtų būti precedentas kitoms rytims. Baigdamas norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie diskusijų svarstančių pasiūlymą dėl supaprastinimo. Parlamentas jau kalbėjo apie tai, kokiu privalumu suteiks šie nauji, šis naujas teisės aktas ir tiems, kurie gamina, ir tiems, kurie naudoja statybos produktus. Tai taip pat bus naudinga ir nacionalinėms administracijoms. komisija tikrai gali pažadėti, kad įgyvendins visas nuostatas, už kurias yra atsakinga. Pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams už darbą ir už darbo dvasę. Ačiū dabar EPP frakcijos vardu, ponas Andrėjas Švab. Pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti nuoširdžiai visiems, kurie prisidėjo prie to, kad per antrąjį svarstymą būtų patvirtinta patvirtas šis reglamentas, kuris pagerina direktyvą nepaisant to, kad anksčiau šis klausimas priklausė išskirtinai nacionalinių valstybių kompetencijai ir labai teigiamai vertint, turime vertinti, kad pavyko Europinių lygmenių patvirtinti atitinkamą reglamentą, kuriame mažoms ir vidutinėms įmonėms yra numatyta nemažai lengvatų, leidžiančių joms įsitvirtinti Europos vidaus rinkoje. Taip pat pagerės ir vartotojų padėtis, nes reglamente ženkliai pagerinami su statybinės medžiagomis susijęs saugumo reikalavimai. Mano kolega, kuris buvo atsakingas už šį klausimą ir šiandien lankosi savo rinkimų apygardą, atkreipė dėmesį į tai, kad šis reglamentas yra kompromisinis, nepaisant to, kai kuriuos jo uh, punktus ir nuostatas reikėtų taisyti ir pakeisti, todėl esu dėkingas komisijos nariu Tajaniu už tai, kad jis pasirengęs įtraukti parlamentą į šias būsimas diskusijas, kalbant apie statybinių medžiagų gaminimą ir jų e, pardavimą. Šis reglamentas turėtų būti papildytas e, aiškinamaisiais teisės aktais, kuriame būtų aiškiau ir smulkiau nustatytos statybinių medžiagų pardavimo sąlygos, todėl ES norminimo tarnybos turi pateikti atitinkamus taisyklių pasiūlymus. Paskutinis pastebėjimas susijęs su tuo, kad komisija turi stebėti naujų statybinių medžiagų patekimą į rinką, tačiau siekdama harmonizuoti šią sritį, o ne iškraipyti konkurenciją. Manau, kad bendromis pastangomis komisijos narytą Janį mes sugebėsime to pasiekti. Labai ačiū. Dabar SRD frakcijos vadu ponė Gėvgat, dvi su pusė minutės kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai Katrin Styler kuris šioje sudėtingoje techninio pobūdžio srityje sugebėjo nuveikti labai svarbų darbą, nes šis, šis sritis svarbi ne tik techniniu, bet ir politiniu požiūriu, nes joje yra nustatomi aukšto lygio politiniai standartai. Mums labai svarbu suderinti tarpusavyje ekonominius darbo saugos standartus e, ir Europos. Uh, uh, parlamento socialdemokratų frakcijai tai puikiai pavyko pasiekti. Reikia, e, buvo labai svarbu įvardinti svarbiausias politinės problemas susijusias su statybinėmis medžiagomis, ekonominės problemas ir mums reikėjo užtikrinti tarpusavę pusiausvę tarp mažų ir didelių įmonių. Manome, kad teisingas yra komisijos pasiūlymas e, mažų įmonių atžvilgių taikyti mažiau taisyklių Todėl, e, tačiau tai nereiškia, kad e, atitinkamai reikėtų mažinti ir saugumo standartus ir mums pavyko to pasiekti. Taip pat labai svarbu užtikrinti saugumą, vartotojų saugumą pirmiausiai, nes šis aspektas yra labai svarbus, kadangi naudojant atitinkamas statybinės medžiagas privaloma užtikrinti, kad e, tie galutiniai šios medžiagos vartotojai ir naudotojai, tiek ją gaminantis asmenys galėtų veikti saugiamis sąlygomis. Trečias aspektas, kuris buvo labai svarbus socialdemokratams, yra susijęs su darbo saugos sąlygų gerinimu. E, šios nuostatos buvo įtrauktos labai aiškiai šį dokumentą ir ponas Stiller atkreipė į e, tai taip pat didelį dėmesį, nes labai dažnai gaminant statybinės medžiagas naudojamos pavojingos medžiagos, pavojingos substancijos, todėl privalome užtikrinti, e, kaip įmanoma, didesnę darbuotojų apsaugą. Ir, ponė Tajani, manau, kad dar turime dėti e, daugiau pastangų susijusių su E, atitinkamų likutinių medžiagų, statyb, panaudos statybinių medžiagų naikinimu ir perdirbimu. O šiaip norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Dabar žodis suteikiam žaliųjų frakcijos vardu poniai Riulė. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti poniai Stylė ir šešėlėms pranešėjams per e, šį antrąjį svarstymą susitarėme dėl gero kompromisinio dokumento, nepaisant to, kad ne visos šalis pritarė tokiems kompromisams. Norėčiau profesoriaus Mairio e, mintį pratesti, kurią minėjo ponas Švab e, statybinių medžiagų gamybos taisyklių harmonizavimas yra svarbu, tačiau turime dar dėti daugiau pastangų statybinių medžiagų panaudojimo srityje. Todėl Europos komisija turėtų čia e, gauti atitinkamus įgaliojimus ir tęsti pradėtus darbus. Kitas dalykas yra taisyklių harmonizavimas tam, kad mes negryžtume į nacionalinį lygmenį ir e, Europinį lygmenį pakilėtume tik tai statybinių medžių gaminimą, bet ne jų panaudojimą. Jeigu komisija yra numačiusi imtis papildomų priemonių, priemonių čia gali tikėtis mūsų paramos. Manau, kad labai svarbu e, buvo diskusija apsispręsti, ar mes pritarėme šiam projektui ar ne. Pirmininkaudama Belgija padarė klaidą po pirmojo svarstymo, į antrą svarstymą įtraukė dvi papildomas sritis, tai yra aštuntojo straipsnio trečiojo ir šeštojo dalis e, buvo pasiūlytos negavus iš ankstinio parlamento pritarimo. E, Vengrija E, dabar atkreipė dėmesį į šios aspektus, tačiau nesusitikinęs, kad jis supranta konflikto priežastis, todėl manau, kad ateityje prieš pasiūlydama naujus punktus antrajam svarstymui taryba pirmiausia turėtų kreiptis į parlamentą pritarimo, jeigu nori pasiekti gerų rezultatų, tačiau nepaisant to mes matome, kad dėl šių formalių klaidų mes turėtume atmesti šį kompromisą, jam pritarėme, nes laikome jį svarbių žingsnių harmonizuojant politiką šiame ekonomiškai svarbiame sektoriuje, todėl per antrąjį svarstymą mes pritarsime teikiamam dokumentui. Pirmininkė, ačiū labai. Dabar suteikiamas žodis ECR frakcijos atstovė ponė Maklarkin. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponė Štaler už atliktą darbą, jis labai svarbus, nes iš tikrųjų ES statybos sektoriuje dirba 12 procentų žmonių, na, o daugiau kaip 90 procentų įmonių veikiančių tenai yra smulkios ir mažos įmonės ir e, praktiškai 65 tūkstančiai tokių įmonių egzistuoja. E, Ekonominės krizės laikotarpiu tai yra labai svarbus skaičiai. E, mes sutinkame, kad kalbame apie kompromisą, pagrindinės problemos buvo eksploatacinių savybių deklaracijų problemos, E, patekti tokias deklaracijas smulkioms ir vidutinėms įmonėms yra sunkiau negu didelėms. Mes turime taip pat e, išspręsti kai kurias kitas besikertančias nuostatas. Aš tikiuosi, kad pateiktas tekstas paleis lengviau judėti statybos e, produktams, palengvins jų perdirbimą ateityje, tuo pat metu neuždedant didesnės biurokratinės naštos verslui bei vartotojams. Dėkoju, dabar pereisime prie kitų pasisakančiųjų ir pirmoji kalbės ponė Komi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu pasiektą kompromisą, kai kalbama apie konkrečius dalykus, jie yra labai svarbus, jeigu norime pasiekti tuos tikslus, kuriuos išsikėlėme rengdami šį teisės aktą. Kalbu čia apie supaprastintą procedūrą, kuri sumažins administracinę naštą ir išlaidas bendrovėms, ypatingai smulkioms ir vidutinėms. E, tai gyvybiškai svarbu šiame neigiamame ekonominėme klimate. Mums reikia e, padėti vidutinėms ir smulkioms įmonėms, kurios yra mūsų ūkio vienas iš svarbesnių ramščių. Yra ir kitų supaprastinimo aspektų, kurie yra svarbus. Pavyzdžiui, kai kalbama apie laikotarpį, per kurį naujos medžiagos patekiamos į rinką ar novatoriškas medžiagas, e, turėtume paspartinti tokių e, produktų kūrimą tuo pat metu e, neignoruodami saugumo reikalavimų. Bet kuriu atveju manau, kad pasiektas puikus e, kompromisas, kur gerai suderinami gamintojų ir vartotojų interesai ir kurie garantuos, kad rinka šiame svarbiame Europos ekonomikai sektoriuje funkcionuos sėkmingai. Dabar pasakys ponė Rapti. Pane pirmininkė, labai dėkoju ir aš norėčiau padėkoti poniai Štailer už puikiai atliktą darbą. Kalbame apie didžiai techninės problemas. Deja, ponia Gebhardt socialistų frakcijos vardu uh, akcentavo, kad tai taip pat ir politinis ir ekonominis klausimas, ne vien tik tai techninis klausimas. E, statybų sektorius yra vienas iš mūsų ūkio svarbiausių ramščių. Žinome taip pat, kad vidutinės ir smulkios įmonės yra gyvybiškai svarbios mūsų ūkiui. Na, o ES ekonomika dabar atsidūrusi sunkioji padėtyje. Taigi, kolegės Katrin pranešimas iš tikrųjų e, įgyja tam tikros politinės svarbos. E, pasiekėme gero kompromiso, kuris mus galėtų tenkinti. Pasiekėme tam tikros pusiausvirus, e, kur iš vienos pusės numatomas paprastesnės procedūros, bet tuo pat metu uh, negresenčios kokybei ir vartotojams. Tuo pat metu siekime ir kuo geresnio rezultato. Pavyko išspręsti pavojingų medžiagų problemą. Atsiminkime, kas atsitiko su Berlemonto pastatu, kuris penkis ar šešis metus buvo uždarytas dėl uh, asbesto, kuris buvo panaudotas jį statant. Taigi ES reikia spręsti tokias problemas kaip e, pavojingos medžiagos statybos produktuose. Turime neužmiršti taip pat ir darbuotojų saugos. Ir e, ponė Štailer puikiai tuos dalykus išsprendė savo pranešime ir kompromisuose. E, dėkoju, ponė pirmininkė, už man e, skirtas papildomas sekundės. Esu įstikinusi, kad statybų sektoriuje pasiekę e, sėkmės galėsime lygiai to paties siekti ir ES apskritai. Dabar ponas Harbor. Ačiū pirmininkė. Kaip komiteto pirmininkas norėčiau tikrai prisidėti prie tų pastabų, iš tikrųjų visų pastabų, kurios buvo išsakytos apie ponios Stailer darbą perėmus tokį sudėtingą dosiją prieš antrą svarstymą, tikrai jos laukia labai sunkus darbas, kurį ji puikiai atliko. Pirmininkė, manau, kad tai kaip tik rodo, koks svarbus yra antrasis svarstymas šiame parlamente. Mums pavyko labai pagerinti gautą tekstą, bendrą poziciją, kurią gavome iš tarybos, ypač kaip sakė ponė Rūdė turėjome nesutarimų su taryba, taip dabar turime e, pirmininkaujančios Vengrijos e, raštą, kuris bus pridėtas prie protokolo. Ten kalbama apie tam tikrus dalykus. Remdamas šį susitarimą norėčiau pat kalbėti apie tris dalykus. Visų pirma, dėkoju komisijai už tai, kad dirbo su mumis. Ir mes turime, turėsime labai glaudžiai bendradarbiauti įgyvendindami šį pasiūlymą. Jūs jau minėjote, kad pasiūlymas susijęs su tam tikrais svarbiais komitologijos aspektais ir būtent um, komisijai tenka labai svarbus vaidmuo įgyvendinant pasiūlymus. Kitas dalykas. Manau, kad šis sektorius turi esminės reikšmės ir mes, kaip sakė kiti kolegos, turime prižiūrėti, žiūrėti, kad nebūtų kuriamos e, kliūtis, kad šis, kuris užkirstų kelią sektorių prisidėti prie ekonomikos. Ačiū. Kitas, kita kalbėtoja ponia Korhola, tačiau nematau jos šioje salėje, todėl iš karto periname prie procedūros, prašau žodžio. Čia nori pasisakyti du kolegos. Pirmiausia, ponia Roitova, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mane tikrai tenkina tekstas. Noriu padėkoti komisijos nariams Tajani ir Barnie. Šis tekstas turėtų padėti supaprastinti priekybą statybos produktai, supaprastinti ženklinimą, patvirtinimą. Jis padės išvengti nereikalingos biurokratijos. Taigi, daugiau dėmesio skiriama tiems, kurie tiekia produk statybos produktus. Turiu pasakyti, kad statybos paslaugų kainos didėjo, tačiau kokybė negerėjo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Imko komitetas sutarė dėl teksto ir kad įtraukė nuostatų ir dėl mikro įmonių. Tikiuosi, kad parlamentas rytoj balsuos už šį pasiūlymą, nes jis tikrai pagerins teisinę aplinką ir parems vidaus rinką. Dėkoju poniai Roitovai. Dabar ponia Vaisger per vieną minutę. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die eine... Ačiū, ponė pirmininkė, susitarimas nėra man priimtinas besąlygiškai, tačiau žinau, kad naujasis reglamentas, lyginant su dabartinė padėtimi, žymiai pagerintų padėtį. Pirmą kartą visoje Europoje būtų nustatomi bendri e, standartai susiję su statybinių medžiagų gamybos e, procedūromis. Ir padidėtų vartotojų saugumas. Iš esmės manau, kad labai svarbus pakeitimai mažinantis mažų ir vidutinių įmonių biurokratinę naštą, tačiau taip pat reikia apsaugoti ir statybės medžiagas panaudojančias ir perdirbančias įmonės. Todėl atitinkamos procedūros turėtų būti e, vienodos ir turi būti taikomos visoje Europoje. E, turime nustatyti standartus, e, kurie užtikrintų visoje Europoje vienodą pastatų saugumą. Ačiū. Ar dar būtų norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Atrodo, kad daugiau norinčių kalbėti nėra. Žodis teikimas komisijos nariui Tajanė. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu tik tai pritarti komiteto pirmininkui Harborui, kalbant apie šiuo metu aptariamo dokumento teksto svarbą jeigu parlamentas jam pritartų. Tai yra naujas taisyklių rinkinys ir jį patvirtinus būtų išsiųstas svarbus signalas rinkoms, būtų nustatomos vienodos geros taisyklės, kuriamis vadovaujantis toliau galėtų vystytis mažos ir vidutinės įmonės, tai ypač svarbu dabartiniu į pabaigą einančios krizės laikotarpiu, todėl mes privalome užtikrinti, kad mažos vietinės įmonės galėtų kurti naujų darbo vietų ir toliau plėtotis. Toks yra komisijos tikslas ir mes matome, kad parlamentas yra pasirengęs mums padėti šį tikslą pasiekti, taip pat ir įgyvendinant bei plėtojant smulkaus verslo aktą. Dėl šių naujų taisyklių, mažoms vietiems įmonėms sumažėtų biurokratinė našta, būtų nustatytos taisyklės susijusios su rinkos plėtra ir liberalizavimu, apie tai kalbėjo ponė Gebhardt. Tokiu būdu siekiama pabrėžti ir saugumo svarbą. Saugumas, darb, saugus darbo sąlygos labai svarbios tiek šiame sektorėje dirbantiems darbuotojams, tiek ir galutiniams statybinių medžiagų vartotojams. Todėl tai manau, kad šiame tekste yra pateikiami priimtini pasiūlymai. Komisija neketina baigti darbo patvirtinus e, šį naują reglamentą, dėl kurio susitarėme su taryba ir parlamentu. Per artimiausius metus mes ketiname ir noriu pabrėžti tai ypatingai ponui Harberiui, kuris atkreipė į tai dėmesį, mes e, ketiname parengti kelrodį planą, kaip įgyvendinti šias patvirtintas nuostatas. Nemažai parlamentarų e, kalbėjo apie būtinybę e, harmonizuoti standartus, taisyklės ir reikalavimus statybos sektoriui, ypatingai susijusias su saugumu. Ši problema man yra gerai žinoma. CN e turėtų padėti harmonizuoti saugumo reikalavimus statybų sektoriuje. Komisija šiuo metu rengia komunikatą dėl standartizavimo ir e, normų rengimo. Po kelių savaičių e, šis komunikatas bus pristatytas parlamentui ir tarybai. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai. Manau, kad šiandien ir rytoj bus žengtas labai svarbus žingsnis Todėl norėčiau padėkoti už jūsų kantrybę, už pranešėjos pademonstruotą kantrybę. Rengiant pranešimą susijusi su šiomis techninėmis normomis, tuo dar kartą pabrėžiama, kad klausimas yra ne tik techninės, bet ir didelės politinės svarbos, tuo pačiu ir ekonominės svarbos, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes būtent juose artimiausiais metais bus kūriamos naujos darbo vietos, o tai yra labai svarbu 500 milijonams milijonų ES piliečių. Ačiū labai ponui komisijos nariui. Diskusijas baigsime pranešėjos ponios Taler pasisakymu. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė šią popietę. E, manau, kad e, komisijos nario Tajani pastabas apie partnerystę, darbą draugų, kelio gairių planą, apie tai kalbėjo taip pat ir pona Švab, kiti kalbėtojai, yra nepaprastai svarbios pastabos. Iš tikrųjų, pasiekėme kompromisą, kai kurie kolegos Gal gailisi, kad ne viską pavyko jį įrašyti, e, bet e, parlamentui vis tik pavyko 75 procentų teksto, kuris mums svarbus įtraukti į šį tekstą. Ir mums dera neužmiršti, kad e, statybų sektorius yra nepaprastai svarbus mūsų ūkiui, jo ateities augimui, mūsų užimtumo situacijai. Ir aš kreipiuosi ragindama kiekvienais metais surenkti diskusiją dėl statybų sektoriaus. Pasinaudokime komisijos nario pažadais. Neužmirškime, kad 38 milijonai žmonių priklauso nuo statybų sektoriaus ES. Todėl dėkoju uh, ponui. Uh, komisarui, kolegoms. Tikiuosi, kad per ateinančius e, mėnesius, metus e, vidaus rinkos komitete diskusijos dėl statybų sektoriaus tęsis. Dėkuoju, poniai Štailer, jūs patiekėte tam tikrų pasiūlymų, mes juos užfiksavome ir pirmiausia.